Uh, okay. Colleagues, uh, good afternoon. Sveiki kolegos, sveiki visi, pradėkime darbą. Jūs tikriausiai žinote, kad šiandien ryte eh, komisijos kolegija patvirtino uh, uh, tris svarbius dokumentus susijusius uh, su mm, um, keliaivių duomenų įrašais, uh, privačia informacija, TTP. pas mus lankosi komisijos narė, kuri papasakos mums apie tos dokumentus, tai labai jautrus klausimai. Mes labai e, sekame atidžiai e, tuos e, įvykius ir suteiksime žodį komisijos nariai, kad pristatytų šį klausimą ir vėliau kolegoms, kurie turės klausimą. Labai ačiū pirmininkė, ponės ir ponai, labai malonu man lankytis pas jumis. E, norėsiu pristatyti Jums keletą klausimų susijusių su jie, mūsų santykiai su JAV. E, jau nuo vasaros diskusijos vyksta. Kaip sakė pirmininkė, šį rytą patvirtiname keletą e, priemonių dėl JAV ES informacijos rautų. Tai yra susijęs su komunikacija, susijęs su mūsų tarpusavio pasitikėjimo atkūrimu. Atsižvelgėme į laikinosios darbo grupės išvadas taip pat E, susijęme su e, priemė sprendimus dėl dokumentų susijusių su terorizmo finansavimo sekimo sistema, dėl keleivių e, duomenų įrašų ir saugaus uosto sustarimo. Vėliau ponia Reding apie tai pasisakys ir aš paliksiu tą klausimą, jeigu jūs neprieštaraujate. Pirmiausia, e, teroristinės e, veiklos finansavimo sėkimo sistema, duomenys, tie dalykai po Snaudeno tapo labai aktualūs, buvo atliktas e, vertinimas ir susitarime yra nustatyta, kad susitarimas po įsigaliojimo praėjus trims metams bus įvertintas, tai nėra peržė, bet įvertinami duomenys, ypač duomenys susijęs su keliais metais kiek tai e, padeda e, atlikti tyrimus susijusius su teroristinės veiklos užkardimu. JAV ir ES yra įvairių e, būdų, kaip galima praktiškai panaudoti duomenis surinktus pagal šią sėkimo programą. Ir Komisija bei JAV išdo departamentas beveik metus dirbo daug, kad surinktume daug konkrečių pavyzdžių, e, kurie parodytų, kad tikrai terorizmo finansavimo sėkimo sistema e, leidžia mums pasiekti pozityvių rezultatų. Vyko su valstybės narėmis Europolu e, uždarų susitikimų, Europolas patekė ataskaitą. Išdo departamentas yra pranešimų pagal TFTP apie tūkstantį išnagrinėjęs. Nežiūrint problemų ir to, kad labai daug informacijos e, egzistuoja ataskaitoje, kuri parengta ir kurią bandysite po šio sustikimo, galėsite pamatyti konkrečių pavyzdžių, konkrečiai kaip pavyzdžiui e, buvo susekti tam tikri atvejai, kai e, Sirijoje yra apmokomi asmenys kurie vėliau galėtų užsimti teroristinę veiklą. Taip pat sekami teroristų tinklai visame pasaulyje, e, nustatytos teroristinės organizacijos Ir ši informacija e, naudinga renkant įkalčius ir dentant jas su informacija iš kitų šaltinių. Taip pat e, akivaizdu, kad istoriniai vaidmenys, kurie sukaupti pagal sekimo sistemą, yra naudingi renkiant ataskaitas dėl teroristinės veiklos e, užkardimo. Kai buvo E, sutarta dėl ES e, JAV e, terorizmo finansavimo sėkimo sistemos buvo paprašyta, kad būtų parengtas komisijos komunikatas dėl šių dalykų ir jūs jį matote, o tai yra mūsų ilgų vertinimo procesų išdava. Tai padarytas išvelgiant į tarybos ir parlamento pageidavimus. Mes taip pat atlikome išorės tyrimo, kuriame dalyvavo ekspertai iš Europolo, Europos duomenų apsaugos pareigūnas, valstybių narių ekspertai, TFTP, mm, srityje dirbantys žmonės. Ir mes norime dabar e, palaikyti diskusijas. Jau pirmasis pradėjome 11 metais, tuo metu aš pirmosius rezultatus pristačiau, tačiau mes neturėjome tada labai aiškaus signalų iš jūsų, kokią kryptimį žengti. Kai kurios valstybės narės sakė, kad e, duomenų rinkimas ES gali būti viena iš galimybių. Mes e, apie tai kalbėjome, bet taryboje nevyko ilgų diskusijų, dėl to šiame skirtingas galimybės pagal principus informacijos valdymo strategiją, būtinybę, proporcingumą, poveikį pagrindiniams teisės ir e, kaštus susijusius su kiekvienu E, režimų. Kai kurie iš jūsų kalbėjote apie duomenų e, rinkimą ir kaupimą ES teritorijoje. E, pagal TFTP paieškos atliekamos ar gali būti perkeltos į ES, bet tai ES neduoda papildomų žvalgybinių privalumų lyginant su dabartinė situacija ir neužtikrina geresnės duomenų apsaugos Prieigos e, prie duomenų apsauga yra esminis dalykas. Mes siekėme užtikrinti saugiklius, kurie būtų tikrai tvirti, patikimi. E, negalima tiesiai atlikti paieškų e, šiuose duomenyse, nes egzistuoja tam tikri apribojimai, reikėtų šiam tikslui atskiros duomenų bazės, tai būtų susijus susijęs su dideliais kaštais, reikėtų daug išteklių ir daug pastangų, kad būtų galima užtikrinti duomenų apsaugos principus. Taigi e, ši e, galimybė nepasirodė mums nei pakankamai pigi, nei veiksminga, nei proporcinga. Taigi turime kelti klausimą, ar norime dar kurti vienos, vieną duomenų bazę papildomą ES. Dėl ES nepriklausomos sistemos mes žiūrėjome skirtingas galimybės. Uh, Taip pat siekėme praplėsti sistemos e, mastą žemė į skirtingas galimybės į sistemos paslaugų teikėjus, nes e, reikia galvoti, kad to turėtų nueiti daugelis valstybių narių O taryboje tokie norai labai riboti ir tai galėtų išplėsti mūsų galimės kovoje su terorizmu, e, sekti geriau teroristinės veiklos finansavimą, bet tai būtų labai sudėtinga tiek organizacinė, tiek išteklių prasme sistema ir vėl turime kelti klausimą, ar tai būtų proporcinga. Mes taip pat atmetėme dvi nerealistinės e, galimybės - visiškai centralizuotą sistemą ir visiškai decentralizuotą sistemą, kuriai vadovautų valstybių narių tarnybos. Taigi vienas e, sprendimas, vienintelis gali būti hybridinė organizacija, e, kai kurios funkcijos būtų patikėtos ES, kai kurios valstybių narių institucijoms ir e, ataskaitoje apie tai kalbama. Atrodo, kad tuo met ES galėtų turėti nepriklausomą tyrimų priemonę, bet nebūtinai e, tai atitiktų dabartinį sustarimą e, dėl TFTP prieigos iš valstybių narių ES pusės, tai būtų susijęs dėliais ištekliais, e, laiko švaistimų ir vėlgi reikėtų visiškai naujos duomenų bazės. Todėl komisija neketina pateikti jokių pasiūlymų šioje srityje ir paliks tarybai ir parlamentui galimybę svarstyti šį klausimą ir pateikti savo pasiūlymus galbūt kitai kadencijai. Taip pat aš, aš žinau, pirmininkė, kad kalbu gal ilgai, bet yra labai daug klausimų ir norėsiu, noriu pasakyti, kaip galima aiškiau. Mes taip pat E, sutarėme atlikti bendrą peržiūrę dėl ES JAV e, PNR susitarimo. Tai buvo atlikta šią vasarą. Ekspertai e, tikrino, ar Tevinės apsaugos departamentas atitinka reikalavimus nusaitus mūsų sutarime ir mes nustatėme, kad šis departamentas veikia pagal nuostatas, kurios yra išdėstytos, yra filtruojami duomenys dėl skrydžių kurie nesusijęs su JAV, taip pat jautrus duomenys operatiniams tikslams nenaudojami ir e, duomenimis keičiamasi kiekvienu konkrečiu atveju atskirai ir viskas vyksta labai griežtai pagal tarpusavio susitarimo memorandumus. Taip pat galima pasakyti, kad kai ką galima ir pagerinti. Pavyzdžiui, toliau plėtojant susitarimą mes galėtume padaryti daugiau e, išbrauktami e, tam tikrus duomenys, e, užmaskuodami tapatybę tam tikrų duomenų, pavyzdžiui, e, po poros dienų, kai atnaujinama sistema, taip pat mes e, duomenų importo ir eksporto sistemą tobuliname, atlikame geresnį vertinimą. Importo duomenų sistema tapo uh, aiškesnė, tik tai 0,13 procentų visų PNR duomenų yra e, gaunami pagal importo duomenų sistemą. Ir mes kitos vasaros ketiname perėti prie visiško importo duomenų sistemos. Taip pat žiūrime, kaip galime pagerinti abipusiškumo principą, policijos bendradarbiavimą kaip kad nustatė sutartime ir geresnį skaidrumo mechanizmą e, nagrinėjant ginčius. Tiks, tiksliau e, nagrindėjant skundus. Yra kitų tarpusavio priemonių, kurios e, siekia toliau negu tie sutarimai, pavyzdžiui, 48 valandos e, komisijos notifikavimas ir taikomos turi būti proporcingos priemonės ir reikia siekti E, panaikinti diskriminaciją ir galvoti, kaip įdėkti duomenų eksporto metodą kitos vasaros. Galiausiai aš norėčiau trumpai pakalbėti apie TFTP diskusijas ir jūsų raginimus sustabdyti šį starimą. Žiniasklaidoje matėme įvairių straipsnių apie tai, kaip jie naudojasi uh, E, duomenimis iš ES designuoto teikėjo, pažeidamas sutarimą, bet reikia pacituoti 19 straipsnį susitarimo. Mes nagrinėjame, kaip laikomasi jo telefoninių kontaktų, turėjome daug su JAV, asmeniškai konsultavomės su Davidu Kauenu. Ir e, vėliau Vašingtonė, netgi praeitą savaitę su juo kalbėjome, aš e, Baltosiuose rūmuose sutikau su prezidento saug, patarijų saugumo klausimais. Uh, E, ponas Kauenas ir kiti pateikė man rašytinių patikinimų, kad ją vyriausybė e, naudojasi sustarimu e, ir paaiškino, kaip buvo, dėl, kas buvo padaryta dėl tų dezignuotų paslaugų teikėjų, kaip buvo naudojami jų duomenys. Aš nemačiau jokios informacijos, kuri patvirtinu, kad sustarimas būtų buvęs pažeistas. Uh, iš JAV pusės ir mes taip pat e, su designuotų paslaugų teikėjų bendra, bendraume daug, tai yra SWIFT-u, jie atlieka savo tyrimus ir jie e, patvirtino, kad nematė jokių požymių, kurie rūtų, kad sustarimas būtų buvęs pažeistas. Mes, aišku, ateityje labai atidžiai nagrinėsime tai ir kitą pavasarį atliksime dar vieną peržiūrą. Ir E, mes nusprendėme taip pat e, nutraukti tam tikrą tyrimą, apie tai informavome vakar JAV, pasiuntėme laišką ir jūs taip pat e, matėte šią informaciją. Mes kalbame apie tai, kaip sustiprinti vėl pasitikėjimą tarp JAV ir ES, kaip vadinį skaidrumą, priežiūros institucijų vaidmenį sustiprinti ir tai atsispindi mūsų laiške. Daug iš jūsų taip pat ES piliečiai. Ir aš pati esu sukrėsta dėl Snaudono paskelbtos informacijos apie tai, kaip nacionalinė saugumo agentūra visiškai neproporcingai rinko, rinko duomenis. Mes turime labai aiškiai tokia teisė būti tuo nepatenkinti, reikia labai daug ką padaryti, kad mes galėtume atkurti tarpusavio pasikeimą su JAV, kuris labai sumenkėjo. Mes apie tai kalbėjome išsamei ir mūsų šiandien patvirtintas komunikatas e, kalba apie tai kartu su vicepirmininkė Reding ir vyriausiai garotinė e, Catherine Ashton išdėstėme priemonės dėl pasitikėjimo atkūrimo. Kalbame apie ES duomenų apsaugos reformą. Žinome, kad jūs, jūsų komitetas labai aktyviai dirba. Šioje srityje mes bandome e, parengti skėtinį starimą su JAV, gal kito pavasario ir vasaros. Po ponė Reding e, apie tai kalbės ir reikia dar kai ką patikslinti dėl saugaus uosto susitarimo. Mes kalbėsime apie galimybės renkti tarptautinės diskusijas dėl šios sistemos ir mes labai daug dirbame su JAV kongresu, žiūrime, ką jie daro, kad būtų užtikrinta, jog reformos aptartos kongrese ir senate galėtų padaryti teigiamą poveikį Europos Sąjungai tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį sustarimą sistemą ir e, geriau kontroliuoti brėžti tai, ką gali daryti nacionalinė saugumo agentūra, kaip užtikrinti geresnę atskaitomybę priežiūrą e, mūsų europiečių ir trečių šalių piliečių atžvilgių. Kai kurie iš jūsų taip pat lankėtės kongrese, JAV apie tai taip kalbama, kadangi daugelį JAV e, piliečių tai palietė, paveikė. Uh, ir mes sekame padėti labai atidžiai. Taigi tiek trumpai, gerbiama pirmininkė, aš esu tikra, kad pateiksite daug klausimų ir mes bandysime į juos atsakyti. Aš kaip galima išsameu bandysiu tą daryti, jūs tikriausiai visų dokumentų neperskaitėte, bet aš norėjau iškart pas jūs ateiti, kad galėčiau atsakyti į jūsų klausimus. Labai ačiū. E, užsirašė visai lė norinčiųjų pasisakyti. Bet e, prieš tai e, aš kaip ir jūs e, pakartosiu, kad gruodžio 9 dieną į mūsų posėdį ateis ponė Vivian Reding. Ji kalbės apie transatlantinės ekspertų grupės ataskaitą ir saugaus uosto susitarimą. Tai vyks Strasbūrė, taigi mes su jie susitiksime. Ir nuo pat pradžių aš galiu pasakyti, jog džiaugiausi, jog jūs išskiriate poreikį atkurti pasitikėjimą tarp JAV ir, jungtinių, e, ir Europos Sąjungos. Jūs teisingai pastebėjote, kad reikia pozityviai e, stengtis vertinti e, perspektyves, nors dabar susidarė rimta padėtis ir žinia, kad uh, E, reputacija, pasitikėjimas buvo e, sugadintas po pastarųjų įvykių. Pradėkime dabar diskusijas, komentarus ir klausimus iš parlamentarų išklausykime. Ir aš jums galiu pasakyti, kad e, pradėsiu nuo pono Morai. O po to ponas Bosku. Jeigu norit, jūs galite pradėti. vielen Dank. Ähm, zunächst einmal recht herzlichen Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti už ataskaitą, kurie iš tiesų šiek tiek nuramina. Ir aš labai dėkoju, kad jūs taip intensyviai, išsamei uh, tyrėte situaciją. Man būtų įdomu sužinoti uh, štai ką. Jūs kalbėjote apie galimybės, jų pagerinimą. Uh, Atrodo, kad nėra vertimo, sako pirmininkė. Is it okay now? Yeah. Then please, yeah. shortly again. <laughs> Prašyčiau vėl trumpai pasisakyti. Dar kartelį norėčiau padėkoti už jūsų uh, išsamų situacijos pristatymą ir atliekamų tyrimų pristatymą. Jūs kalbėjote apie tai, kad dar yra erdvės patobulinimams. Man įdomi tų patobulinimų kokybė. Ar kalbant apie tai, ką mes dėl ko sutarėme, sut, pasirašydami sutartį, be abejo, yra dalykų, kurie mums yra aiškus, tačiau yra tam tikrų elementų, kuriuos reikia pagerinti ar, ir kaip tai turėtų įvykti. Ar vis dėlto, kai kalbame apie duomenų apsaugą, mes čia matome didžiulę spragą, kurią reikia užpildyti. Tad man labai svarbu išsiaiškinti, kokios kokybės tie pagerinimai bus. Ar tai bus kažkokie papildymai, kažkokie apribojimai siekiant apsisaugoti, ar, ar yra tikrai didžiulių spragų, kurias būtinai reikia panaikinti. Manau, kad užteks šio klausimo. Dėkui. Thank you very much. I think we can go on. Ačiū. Manau, galime e, tęsti klausimų raundą. Pirmas ponas Morais dabar. Ačiū, Kinga. Iš tiesų, aš sutinku su tuo, kad reikia išsiaiškinti tų pagerinimų kokybę, kaip jos pasiekti. Ačiū, kad jūs čia pas mus atvykote. Yra sudėtinga e, užtikrinti, kad būtų e, reali komunikacija, kad sulauktume iš partnerių e, reakcijos. Tačiau ta komunikacija tikrai labai svarbi ir jūs darėte viską savo laiku, kad ta komunikacija nenutrūktų. E, su, kai bendraudamas su sekretoriumi Kovenu. Taigi čia mes jokių priekaištų neturime. Ateityje konsultacijų procesas ko gero prisidės prie didesnės e, e, stebėjimo sistemos skaidrumą. Ir manau, visą tai yra gerai. Ir žvelgiant į tą prieš tai vykusi bendravimą, komunikaciją, manau, ateityje mes galime tikėtis dar geresnio bendradarbiavimo. Ir, e, kaip sakė kolega, mums labai svarbi tų pagerinimų kokybė ir kaip jos pasiekti per e, gana greitą laiką. Mums reikia atlikti savo darbą ir tinkamai vertinti padėtį. Aš manau, kad šiuo momentu mums reikia atlikti tuos tyrimus ir iš esmės išspręsti klausimus E, kurie mums rūpi ir pagaliau užbaigti šį reikalą. Ir jūs kalbėjote apie tai, kad reikia išsiaiškinti su jungtinėmis valstijomis, e, kurios e, pareiškia, jog jos nepažeidė duomenų apsaugos principų. Manau, kad šiuo klausimu mums galbūt reikės grįžti prie spalio mėnesio rezoliucijos, Ir norėčiau dar kartą visiems priminti, kad mes e, paraginome e, laikinai suspenduoti TFTP susitarimą, e, mes reikalavome, kad būtų iš partnerių pusės įvykdytos visos prisimtos sąlygos, visi pareigojimai. Ir taip pat tas pats pasakytina apie, kalbant apie tai, kad jūs buvote susisiekę su panu Kovenu ir E, jam laiške rašėte, jog e, ir nėra jokių požymių rodančių, kad e, jungtinių valstijų vyriausybė būtų nusižengusi kažkokiems esminiams sustarimo elementams. Tačiau E, kalbant apie tą SWIFT sistemą ir jos e, taikymą, reikia vis dėlto išsiaiškinti, ar Junktinių valstybių atitinkamos institucijos administracija turėjo tiesioginę prieigą prie visų duomenų. E, mes jau anksčiau sakėme, jog E, e, reikia užkirsti kelią tokių duomenų naudojimui kit, kitais tikslais, negu yra nus, griežtai nustatyta ir apribuota pagal susitarimą. Ir mums reikia išsiaiškinti tos e, aspektus ir aš suprantu metu, kad jūs dar, e, ko gero, iš esmės nesate išsiaiškinę šio, e, šių svarbių aspektų. Aš manau, kad mums jos būtina išsiaiškinti, kad po to galėtume e, įvertinti visą situaciją ir užbaigti tą reikalą. Taigi mums į tą, tą klausimą reikia esminio atsakymo. Ponas Fos teisingai sakė, jog atliekant tokią tyrimą, įvertinimą, mums reikia e, išsiaiškinti pagerinimų, tų patobulinimų, kurių siekiame kokybės, tačiau visų pirma reikia išsiaiškinti tuos esminius dalykus. Dėkoju. Sofija Intveld. Yes, thank you. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad e, į mūsų posėdį atėjo komisijos narė ir jie pristatys dokumentus kuriuos aš su sudomėjimu skaitau. Sutinku su dviem anksčiau kalbėjusiais. Klodas sakė, kad kol kas negalima užversti šio istorijos puslapio, jeigu toliau tęsime šią, e, šį lyginimą su knygomis. E, tai aš staiga imu ir prisimenu vaikystės pasakų knygas, kai kalbam apie tardymą, tyrimą. Ir komisija staiga klausė, Ar jūs įsiveržėte į mūsų sistemą ir negaliai paėmė duomenis? E, tai atsakovas e, storu balsu atsako, taip, žinoma, aš paėmiau. Tarsi raudon kepuraitė klaustų Vilko, ar tu suvalgiai mano mačiutę? Vilkas sakys, aišku, kad ne. Atsiprašau, bet toks dalykas negali būti vadinamas tyrimu. Tai nėra tyrimas. Swift sakė, e, kad buvo atliktas vidinis auditas. Puiku, bet kodėl nebuvo patikrinti rezultatai? kodėl nebuvo, kaip mes prašėme, techninio teismo tyrimo, kuris išsklaidytų bet kokias dviejonės. Jeigu mes įtariame, kad NSA nelegaliai perėmė duomenis, tai tikrai ne jų reikia klausti, ar jie tai padarė. Anksčiau ar vėliau, jie aišku, sakys pionierių žodis, mes to nedarėme. Ir galiu pasakyti, kad mane labai sujaudino jūsų patikinimai, bet neįtikino. Buvo kalbama apie pasitikėjimo stiprinimo priemonės. E, man jos netrodo geros. Europos parlamentas prašė, kad SWIFT susitarimas būtų sustabdytas, kaip ir FTP susitarimas. Europos komisija atsakė, mes nekreipiam dėmesio į tokį prašymą, vietoj to mes pasiūlom europietišką FTP. Vėlgi, pasitikėjimui stiprinti tai nėra labai naudinga priemonė. Uh, Dar vienas dalykas, mes prašėme duomenų išgavimo sistemos, mes neprašėme uh, e, TFTP sistemos, ES TFTP sistemos nukopijavimo. Nebežinau dabar, e, kur yra tasai paaiškinimas, dėl kokių priežasčių jūs atsisakote duomenų išgavimo Europos teritorijoje. Atrodo, jūs pirmiausia sakėte, kad tokia sistema reikštų, jog JAF ekspertai gali tiesiogiai iš uh, SWIFT duomenų bazės imti duomenis. Ne, taip nėra. Mes norim pasakyti, kad jie prašo konkrečių duomenų ir tada mūsų ekspertai paims tos duomenis. Mes nesuteiksime tiesioginės prieigos JAF ekspertams. Dar vienas dalykas, man įdomus pasirodęs. Sakėte, kad SWIFT patys to negalėjo padaryti, nes dabartinė duomenų bazė neleidžia atlikti paieškų uh, pagristų per asmens duomenimis, bet ar ne tai yra viso susitarimo pagrindas? Jeigu jie nesugeba pateikti konkrečių duomenų, tai e, savaime suprantama, kad jūs norite pasakyti, kad jie techniškai gali tik duomenis suteikti uh, urmu. Vadinasi, apibrėžimas tampa visiškai bevertis. Mes e, sumažiname duomenų perdavimą, o ne apribojame tokių masinių duomenų perdavimu. Uh, Lieka labai daug klaustukų, aš dokumentus labai atidžiai skaičiau, bet labai atvirai. Aš galiu pasakyti, kad bent jau mano nuomonė pasitikėjimo stiprinimo priemonės yra netidėliotinai būtinos, bet tai turi būti daroma ne tik tarp JAV ir ES, bet ir tarp parlamento ir Europos komisijos, tarp parlamento ir tarybos, tarp piliečių ir jų vyriausybių. Ir tai apimtų tokią vykdomąją valdžią kaip Europos komisija taip pat. Tikiuosi, kad e, aš perskaičiusiu dokumentą e, rasiu tam tikrų garantijų, bet kaip Klodas sakė, bent jau mano nuomonė, e, šio dosie užbaigti dar negalime. Ponas Kirkhop. Uh, Pirmininkė. Tiesą sakant, labai nedaug galiu sutikti su paskutinė kalbėjusėje man būtų neramu, jeigu jūs sutiktumėt su manim. That, um, I... Visų pirma, noriu pasakyti, kad aš džiaugiuosi komisijos darbu, nes kaip ten bebūtų, komisija yra atsakinga už šią sritį. Ir aš sakyčiau, kad ne Europos parlamentas už tai yra atsakingas, o Europos komisija padirbėjo gana greitai. Ir aš sveikinu ypač komisijos narę Malmström e, įdėjus tiek pastangų. Aš džiaugiuosi, kad komisija nusprendė peržiūrėti dabar galiojančius susitarimus, nes e, aš e, greta tų, kurie niekuo nepasitikė, e, galėčiau pasakyti, kad vis tik jūsų darbas leidžia patikėti tuo, ką jūs darote tikslingumu. Aš džiaugiuosi, kad vyksta dialogas ir dar kartą norėčiau pabrėžti, ir kolegos turbūt nesik, kad aš taip galėčiau pasakyti, kad JAF yra vienas iš svarbiausių mūsų sąjungininkų kovojant su organizuotų nusikalstamu ir terorizmu. Visai neseniai patys e, savo akimis matėme, kaip tai buvo padaryta ateityje tai turi būti išsaugota ir da, turime daryti viską, ką galime, kad politinėmis priemonėmis nesu, keltume grėsmės Europos piliečių saugumui. Tai yra būtiniausia. E, e, duomenų, žvalgybinių duomenų rinkimą ir su juo susijusias agentūras reikia atskirti nuo policijos bendradarbiavimo ir teisės saugos institucijų bendradarbiavimo. Žiūrėsiu, kad komisija tai pastebi. Mums patinka ir finansinių duomenų stebėjimo programa, mūsų nuomonė, e, tai būtų dar vienas saugumo lygmuo. Ir be to mes kalbame apie Europos teisę taikymą šiais ryčiai. Aš e, tiesą sakant, mėnesiais, metais matau, kaip ES bando išjudinti iš vietos PNR sistemą. Tiesą sakant, logiškai galvojant, tie, kurie e, yra susiję su e, santykių su JAF klausimų nagrinėjimu, turėtų būti suinteresuoti, kad PNR sistema E, būtų taikoma Europos Sąjungoje. Aš išvelgiu šiame dokumente tokių prieštaravimų, kurie man atrodo gana sudėtingi sureguliuoti. Bendrai, baigdamas galiu pasakyti, kad šie susitarimai yra visi labai svarbus Europos žmonių saugumui ir saugai. Aš esu tikras, kad Europol sugebės veiksmingai įgyvendinti susitarimus, nes tai padidina e, saugumą, keleivių duomenų e, rinkimas pasirodė esas labai naudingas, išsiaiškinant e, kai kuriuos teroristinius aktus, skaitant ir Londono sprogimus Liepos 7 dieną ir Andris Breiviko atveju Norvegijoje. Aš manau, kad reikia pademonstruoti valią sukurti kažką naujo teisinių pagrindų, kas atneštų naudos ES piliečiams. Aš galiu pasakyti, kad šiais klausimais aš pasitikiu Europos komisiją, bet kol kas dar kartą sveikinu Europos komisiją. Kaip jau pradžioje sakiau, viskas e, yra atsakomybės, e, komisijos atsakomybės klausimas. E, Ir e, aš e, manau, kad Europos komisijas jai tenkančią atsakomybę neša teisingai ir už tai nusipelno pagirimo. Ačiū. Norėčiau visų paprašyti kalbėti kuo glausčiau, kad e, turėtų galimybės visi norintys pasisakyti. Panas Albrecht. Thank you, Chair. And thank you, Ms. Malmström. Dėkuoju. Pirmininkė, ačiū poniai Malmström už pasisakymą. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad matau visame e, pakete komunikato daugybę dalykų, kurie yra naudingi mums, tęsiant dėrybas, tęsiant darbą dėl duomenų perdavimo, srautų, apsaugos taisyklių. Aš manau, kad turime ir e, daugiausiai dėmesio skirti tiems dalykams e, daug, labai didelis kiekis transatlantinių mastų keič, e, pasiekia vieną ir kitą pusę ir mes turime taip pat m, mm, tam tikrus sustarimus, kurie užtikrina, kad būtų laikomasi teisės aktų ir taip pat reikalauti, kad būtų užtikrinami asmens duomenys, jų apsauga. Parlamentas to visuomet reikalavome ir mes, mums to reikia skėtinio sustarimo. Aš labai atidžiai sėkiau, jūs minėjote. E, tai, ką jūs sakėte, jūs minėjote vasarą, pavasarį, bet mes turime siekti, kad šios kadencijos parlamentas dar galėtų patvirtinti šį susitarimą, tai yra esminis dalykas. Reikia kad būtų pakeistas teisinis pagrindas JAV, kad būtų įtrauktos Europos piliečių pagrindinės teisės. Šiuo metu jos neminimos, e, kai kalbame apie e, galimybę kreiptis į teismą. Ir mes turime tai akcentuoti, turime taip pat sakyti, kad buvo labai išmintinga šiam parlamentui aiškiai pasakyti, kad jeigu nėra judėjimo, ko ir nėra, kita linkme. Tai saugyklio apėjimas egzistuojančių. Jeigu taip bus nustatyta, mes turime galvoti apie išvadas. Europos parlamento dauguma paprašė, kad būtų sustabdytas teroristinės veiklos finansavimo sėkimo programos tarimas. Ir tai, mat, tai, ką dabar matome, yra labai rimta institucinė problema, nes jeigu Europos parlamentas išreiškia reikalavimą, o Europos komisija ignoruoja tą reikalavimą, tai mes negalime su tuo taikstytis. Ir e, rezoliucija patvirtino dauguma ir tai E, reiškia, kad ateityje Europos parlamento galimybė paveikti tarptautinius sutarimus ateityje yra labai apribota. Jeigu komisija ignoruo, negalima leisti, kad komisija ignoruotų mūsų uh, reikalavimus dėl uh, teroristinės veiklos finansavimo sekimo sistemos. Uh, buvo pasakyta, galbūt nėra ji proporcinga, bet Sofija Netveld kalbėjo apie išgavimo metodą. E, kai e, teisės saugos institucijos galėtų apie asmenį paimti duomenys, jeigu yra rimtų įtarimų prieš tą asmenį, tokia turėtų būti sistema įtvirtinta, bet kol kas tai neveikia, nes uh, E, duomenys paimami dideliu mastu. Kitas dalykas, e, saugumo agentūra e, rink rinko duomenis apie internetinę su seksu susijusią veiklą, porno, apsilankymą pornografinėse svetainėse taip pat apie neapykantą koštančią kalbą. Aš noriu pasakyti, kad dabar matome, jog masinis sekimas e, krypsta tą linkme, kuri yra visiškai neprimtina, kuri kenkia mūsų demokratijai ir įstatymo viršenybei. Jūsų komunikate kalba atrodo kaip tik krypsta tą linkme. Mes turime pripažinti, kad tai, kas buvo daroma, e, buvo neteisinga ir sakyti, kad e, iš ES teisės pozicijų buvo neteisėtai renkami duomenys ir e, tada reikia atlikti tyrimą Kodėl atliekami tyrimai dėl kibernetinių išpolių prieš ES institucijas, e, prieš bandymus įsilaužti valstybių narių e, serverius? Reikėtų panašiai elgtis visais atvejais. Uh, Norėčiau visiems priminti, jog mes turime dar septynis norinčius pasisakyti ir sąrašą baigiam ir kiekvienas, jeigu kiekvienas kalbės penk, po penkias minutės, mes nebaigsime laikų. Dėl to dar kartą noriu paprašyti jūsų kalbėti ne taip plačiai, pasisakyti kiek manoma konkrečiau ir trumpiau, kad visi turėtų galimybę pasisakyti. Kornelija Ens. Ja, vielen Dank. Erlauben Sie mir die Vorbemerkung. Ačiū norėčiau pateikti tokią pastabą. Šitas dokumentų dvasia man primena e, VDR kurtų dokumentų dvasia, kur buvo išreiškiama didžiulė draugystė, draugystė su Sovietų sąjunga siekis ir daugeliu žmonių tokia, tok, tokia, tokia, toks skambėjimas tose dokumentuose atrodė labai keistas. Ir tokį įspūdį aš susidarau ir skaitydama šios dokumentus. Ir panašu, kad jūs iš tiesų uh, bandote perteikti tą savo tikėjimą, besąlygišką tikėjimą gėriu. Atleiskite, kad aš taip ironiškai kalbu, tačiau tai, kas čia išdėstyta, yra nepakankama. Pirmiausia, jūs skelbėte, kiek puikių dalykų yra pasiekta iki šiol. Pažvelkime į tą jūsų patiktą pasiekimų sąrašą priedę. Mes konstatuosime, kad yra įvardinti įvykiai, kurie nesusiję su terorizmu. Jūs patys, pati galite e, pasiskaityti dar kartelį. Ir buvo tiesiog išvardinta tai, kas kažkiek kažkur įvyko e, pastaraisiais metais ir bent truputėlį buvo susijęs su terorizmo apraiškom. Tai nėra joks įrodymas ar SWIFT e, čia buvo kaip nors taikomas ar ne. Aš manau, kad e, SWIFT turėtų įtaką tik tai tokiu atveju, jeigu būtų buvusi konstatuota, konstatuotas nusikaltimas susijęs su to duomenų banko bazės panaudojimu. Ir taip įrodant, kad yra būtina e, kurti tokią struktūrą ir ją išsaugoti. E, e, jūs visiškai nepaaiškinate sistemos funkcionavimo nei techniniais įrodymais, nei konkrečiais pavyzdžiais. Taigi tai yra visiškai niekinis sąrašas. Man tai nėra pažangos įrodymas. Kitas dalykas - suspendavimo prašymas. Jūs parašėte, jog nusintėte prašymą dėl uh, dėl to, kad neteisėtai buvo e, pasiimti duomenys, buvo susipažintas kažkokiais duomenimis. Tačiau kur yra įrodymai, kad iš tiesų taip ir buvo? Ar e, jeigu jūs remiatės tik tai kažkokiais patikinimais, aš irgi galėčiau jūs daug kuo patikinti. Taigi, ko, kaip jums buvo, kokie konkretūs duomenys ir faktai, e, konkretūs įrodymai, kad būtų galima išdėstyti, kaip, kokia reali situacija. Kitas punktas. Ar kas nors uh, E, kada nors tyrė ar vis dar tyrė, kaip tiksliai viskas vyko, e, kad NSA įsibrovė į SWIFT sistemą, ar kas nors atliko realų tyrimą, ar buvo šis kaltinimas kažkokiu būdu ištirtas, ar tai būtų padarius Jungtinės valstijos, e, valstijos ar Europos Sąjunga. Gal jūs galite pasakyti, kokie yra konkretus tokio tyrimo rezultatai, jeigu jisai, jeigu jisai vyko. Ir kol dar nepradėjote mąstyti apie naują SWIFT e, versiją, e, ar bendradarbiauti su NSA, ar naują e, Europos Sąjungos SWIFT sistemą. Man atrodo, pirmiausia, turite išsiaiškinti šiuos klausimus. Jūs sakote, kad visa tai jau yra pabaigta ir baigiame tuos tyrimus ir galima atmesti tą prašymą dėl suspendavimo, tačiau iš tiesų jūs nepateikėte jokių įrodymų ir jokių argumentų. Uh, Dar dėl PNR dalykų. Jūs sakote, jog laikėtės e, sutarčių, tačiau kokiu, kaip tai galite įrodyti? Man visiškai nusibodo, kad visą laiką kažkas man aiškinama, nepateikiant konkrečių įrodymų ir argumentų. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad tai, kas čia tikrai vyko, buvo tiesiog e, visiškas dabartinės situacijos e, ignoravimas, ir Europos parlamentas, ir jūs, kaip komisija, ir taryba patekome į labai jokingą padėtį prieš savo piliečius, kurie kitais metais eis į rinkimus. Ką jie turės rinkti, e, turint omenyje, kad ne, ne, neapginamos pagrindinės jų teisės, esminės teisės visiškai be jokių skrupulų yra pažeidinėjamos pagrindinės žmonių teisės ir jūs manote, jog mes su tuo susitaikysime ir toliau bus švaistomi pinigai, tai yra absoliučiai nepriimtina ir galime tik tai atmesti tai, ką jūs čia prirašėte. Eh, ačiū dabar Birgit Cipel. Labai prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Stengsiuos kiek įmanoma, tačiau turiu pripažinti, kad po šio pasisakymo Aš vėl irgi neturiu e, daug laiko viską išsamei skaityti, esu labai sutrikusi. Pasitikėjimas e, jungtinėmis valstijomis buvo pažeistas, jį reikia atkurti, tačiau mes e, pasitikime jungtinių valstijų pasisakį pareiškimais. Aš esu labai sutrikusi, kadangi kai kurios e, pasitikėjimo kūrimo priemonės, kurios jūs minite, nepriklauso jūsų kompetencijai, tai yra duomenų apsauga. Ir kitas dalykas yra tai, kad tiek ir e, Europos duomenų apsaugos paketas, tiek ir e, skėtinis sustarimas su jungtinėmis valstijomis neturi nieko bendro su tais incidentais. Mes diskutuojame apie tai jau daugiau kaip dviejus metus duomenų apsauga E, yra tikrai vertas dėmesio dalykas, tai yra aišku, tačiau jis neturi nieko bendra su NSA e, išpoliais. Taigi, tai negali būti pasitikėjimo kūrimo priemonė. Dėl to aš tikiuosi gerų, aiškių taisyklių, naujų, e, aiškių procedūrų, kalbant apie duomenų, apie saugos, saugumo tarnybas, tiek turiuomenyje, aišku, jungtinės valstijas dabar, o kalbant apie SWIFTą, jūs minite, kodėl e, e Europos e, teritorijoje mes tokių duomenų neteit, ne, ne, nepaimame, tos imties netaikome, yra tai, jog tai yra susiję su išlaidomis. Ir aš esu labai sutrikusi. E, Europos sąjung, e, sąjungos biudžete yra numatyta 50 milijonų eurų skirtų būtent ES PNR e, sistemai taikyti. Yra numatyta nauja duomen, e, pasienio kontrolės sistema. Viskas kainuoja, nepaisant krizės, ir, tačiau tai nekelia mums problemų, bet kalbant apie SWIFT duomenis, mes taiga pinigų neturime, yra viskas per brangu. Aš tikiuosi, kad vertimas buvo teisingas, kai perskaičiau, jog negalime laikytis duomenų apsaugos standartų, kurie yra nustatyti tinkamai. Jeigu mes patys negalime laikytis tų duomenų apsaugos standartų, tuomet ko iš viso galime tikėtis iš jungtinių valstijų? Ir kitas jūsų minimas punktas yra tai, kad mes nematome jokios papildomos vertės Aš ir vėl labai sutrikusi, kadangi tokių duomenų paėmimas, ne, paėmimo tikslas yra ne e, nusiųsti masiškai tuos duomenis jungtinėms valstijom, o, valstijoms, o patiems pritaikius filtrą juos atrinkti ir atitinkamai perduoti kompetitingoms tarnyboms, sprendžiant tam tikrus konkrečius klausimus, aiškinantis labai konkrečius atvejus. Būtent tą ir turėtume daryti. Taigi esu tikrai labai sutrikusi ir nemanau, kad mano tas sutrikimas nors kiek sumažės, jeigu aš iš, labai išsamei ir nuo, nuo pradžios iki galo perskaitysiu jūsų dokumentą. E, ir aš manau, kad ir visi kiti elementai, kuriuos jūs minėjote, kuriuos minėjote nebus geresni, jeigu jį tik tai jūs juos paaiškinsite. Pone Latford. Um, Ačiū. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad esu nustebusi. Labai džiaugiuosi šiaip, kad atvyko pas mus komisijos narė Nelstrom, Nelstrom, kad ji parašė JAV pagal 19 straipsnį baigiant dėrybas, pirmiausiai neatvykusi pas mus to aptarti komitete, mes daugumą balsavome už tai, kad būtų sustabdytas susitarimo taikymas. Ir galbūt taktiškai būtų buvę protingiau atvykti pas mus ir pirmiausiai mums paaiškinti, kodėl nereikia to daryti. Prieš parašius e, išdo departamentui, kas buvo padaryta tik vakar. Bijau, kad tai tarsi užbėgimas už akių. Aš nedažnai kritikuoju komisiją, bet esu šiek tiek nustebusi, kodėl negalėjote palaukti iki šios popietės ir tik tada parašyti laišką. E, Aš klausiu to paties, ko klausiu prieš e, porą mėnesių. Niekada nesupratau, ką Davidas Kaunas norėjo pasakyti savo laiške, kuris datuotas rugsėjo 18 diena. Bet ten sakoma, kad TFTP nėra vienintelė galimybė e, prieiti prie Svifto duomenų. E, Jis sako, kad aišku, jog tie orderiai, kurie pateikiami finansų įstaigoms ir tyrimai, e, duoda tam tikra, tikrų duomenų. Mes tai suprantame. Aš neturėjau progos paskaityti jūsų ataskaitos, bet ar jūsų ataskaitoje kalbam apie tai, kad galima ir kitų E, pastelti kitus būdus išgauti Swifto duomenis. Bet paskui ponas Kaunas sako, kad JAV e, vyriausybė naudojasi TFTP tam, kad būtų galima gauti e, Swifto duomenis, kurių iš, negaunama iš kitų šaltinių. Tai buvo prieš du mėnesius ir aš, būdama naivinė, žinojau, kad tai bus tarsi paskutinis šiaudas, paskutinė galimybė kalbu apie SWIFT duomenys, galvojau, kad tai yra pirmoji, vos ne vienintelė galimybė gauti duomenys, taigi esu šiek tiek nustebusi, bet tikiuosi, kad iš jūsų ataskaitos viskas paaiškės. Tada žinosiu, koks yra tikslus atsakymas į šį klausimą, ar yra vienas ar keli būdai gauti SWIFT duomenys. Dėl PNR e, ataskaitos trečiame puslapyje jūs kalbate apie e, klausimą, ar PNR e, padeda kovoti su terorizmu, bet jūs neatsakote tą klausimą, jūs sakote, kad tikrai DHS gali atlikti vertimą per 96 valandas. Tai yra Tėvinės apsaugos departamentas. Tai kaip, ar tikrai e, mums pavyksta sustabdyti teroristus, bet aš niekad tiksliai ir neišgirdau, ar taip yra. Pone Veržijat, bet labai prašau trumpai. Bandysiu, gerbiam pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau e, padėkoti, kad gerbiam komisarė taip greitai atvyko pas mus po to, kai komisija patvirtino mm, šios dokumentus kaip ir kiti kolegos, tikrai nespėjau perskaityti dokumentų, tik tai permečiau kai ką akimis, bet mačiau reakciją spaudoje ir noriu pasakyti, kad pirma reakcija yra sus... panaši į tai, ką sakė dauguma kolegų. E, Gerbima e, Makštrom, jūs mums pristatėte viską, jūs pirmoje dalyje savo pasakymų kalbėjote apie kovos su terorizmu veiksmingumą ir apie piliečių apsaugos taiga, bet manau, kad toks e, prisistatymas nėra patenkinamas. Ir kaip kolegė Kornelija Emst, aš manau, kad niekas neįrodo, kad dabartinės kovos terorizmų procedūros yra veiksmingos. Mes matome tam tikrus sąrašus, bet niekas nepasako, kodėl jos yra veiksmingos, kodėl, e, pavyzdžiui, naudojamas tam tikros e, procedūros ir kaip tai padeda kovoti su terorizmu, aš kol kas nieko nematau įtikinamo, nieko, jokio paaiškinimo. Dokumentuose, kaip ir jūs, kalbama apie tai, kad sustarimai turi tikrai vertę, išskirtinė, bet jeigu pasižiūrėsime į esmę, tai galbūt nereikia kalbėti apie naudingumą apskritai, bet labai pribuotą naudingumą. Reikia galvoti ir apie žmogus teisės, kurios e, kol kas nėra užtikrinamos. Esu dėl kai ko ir šiek tiek nustebusi, kalbama apie Europolą, nes jauninkė pirmininkė aš jau beveik baigiau. Ir e, kalbama apie Europolą, Europolą ir sakoma, kad e, nėra dėl ko jaudintis ir taip pat sakoma, kad mes neturime jokių įrodymų, kad būtų buvę pažeidimų, bet nuo Liepos matėme, ką rašo spauda Ir yra labai daug neiškių dalykų kilę įtarimų. Ir kokiu pagrindu jūs sakote, kad jūs neturite jokių e, priešingų įrodymų? Ir dar paskutinis dalykas. E, pritariu tam, kas sakė Janas Albrechtas. E, yra kai kurie esminiai dalykai, kurių neturime e, pamiršti ir tai yra piliečių apsauga. Ačiū, yra suformuluotas rimtas susirūpinimas, rimtas susirūpinimą keliantis klausimai, bet jeigu norite išgirsti atsakymų, tai kalbėkit šiek tiek trumpiau. Toliau, ponė Lopes. <laughs> Padarysiu viską, ką galiu. Komisijos narė Malmström, kai e, gavome paketą, neturėjome tiesiog pakankamai laiko jam perskaityti, bet esu jums širdingai dėkinga už tai. Uh, Ir tada iškyla svarbiausias pirmas klausimas toks. Atrodo, kad tie, kas parašė šį dokumentą, tiesiog neatsižvelgia į realiai įvykusius įvykius. E, Pono Snaudeno atskleista informacija e, parodė, e, sugriovė daugą, nes dingo tiesiog pasitikėjimas. Jūs pati sakėte, kad mes laukiame, kada bus suspenduotas TFTP. Dar vakar e, Junktinė Amerikos valstybių kongreso norėjai apie tai kalbėjo ir mes sugebėjome juos įtikinti e, suabejoti net patriotų įstatymu. Ir visu tuo, ką ateityje darys šnipinėjimo tarnybos. Tuo metu, kai pasitikėjimas visiškai prarastas, net ir kai kurie EPP nariai dar vakar pasakė, kad PNR susitarimas turi būti suspenduotas. Nelaikas peržiūrėti šiuos susitarimus ar peržiūrėti šį paketą. Pasikeimo jau nebėra, turime pagalvoti apie tai. Reikėtų greičiau pamastyti, kaip atkurti pasitikėjimą, kaip pakeisti padėtį, nes tai, kas įvyko, e, susi atsirado prieš Snaudeną. Po Snaudeno reikalai yra kitokie. Jis neatskleidė nieko naujo, bet amerikiečiai suprato akivaizdžiai, kad e, negalima persekioti teroristų e, pagrindinių laisvių kainą. Bet ponios Merkel telefonas neturi nieko bendro su ter terorizmu. Ir jeigu E, mes norime vėl pradėti kalbėtis tarpusavį, turim suprasti, kad visas mechanizmas sugriuvo. Mes turim kalbėti apie teisinę pagalbą ir galbūt ta reforma, kurią mes parengsime, bus kitokia. Bet dabartinėmis aplinkybėmis, jeigu pradėsime formuoti, formuluoti šį paketą, tai e, neatspindėsime 21 amžiaus realybės. Panas Vaidenholco, ačiū. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad jūs taip greitai pas mus pasirodėte, tačiau manau, kad uh, Tai yra vienintelis dalykas, kuris mane nuteikia teigiamai, kadangi manau, jog e, čia dabar vyksta procedūra, kuri e, mus stumia nepaprastų greičių į kažką tikrai sudėtingo, ką mes sunkiai galime suvaldyti. Šis dosie tikrai dar neužbaigtas ir yra nederama aiškinti amerikiečiams, jog viskas yra užbaigta, neaptarus visko su mumis. Taip pat nepriimtina tai, kad dokumentai pasirodo tik tai dabar. Mes, e, kai kurie iš mūsų su jais susipažino šiandieną iš ryto, kiti dar truputėlį anksčiau, tačiau laiko tikrai buvo nepakankamai ir aš netgi nenoriu, atsisakau dabar juos išsamei skaityti. Aš manau, kad mums reikia aiškiai pasakyti šioje diskusijoje, jeigu mes būtume turėję galimybę išsamei išanalizuoti šios dokumentus, prisijungiusi su prieš tai kalbėjusiu kolegu, kad neužtektų viskas būtų buvę daug geriau, nes neužtenka vien tik tai e, klausytis kažkokių de deklaracijų be aiškių e, mokslinių įrodymų, techninių įrodymų. Taigi šis dosie tikrai dar nebaigtas. Ir mes e, šiuose rūmuose dar labai aiškiai tą kartosime. Net jeigu buvo iš tiesų e, pažeistas pasitikėjimas, tarpusavio pasitikėjimas, jūs kalbėjote irgi apie tai, kad mums reikia stiprinti mūsų pasitikėjimą bendraujant su jungtinėmis valstijomis, tačiau tai, ką mes prarandame, tai yra mūsų piliečių pasitikėjimą mumis. Ir tokiais būdais, kuriais jūs dirbate, jūs viską statote ant kortos būtų įdomu sužinoti, ar jūs galėtumėte atmesti e, galimybę, jog kažkokiu e, vienokiu ar kitokiu mastu buvo e, naudota, neteisėtai naudotasi šiais duomenimis ekonominiais tikslais. Ir kiek su terorizmu susijusių duomenų buvo perduota o kokie duomenys buvo visiškai nesu tuo susiję. Būtų labai įdomu, žinoma, sužinoti ir apie e, išklausyti nuomonių iš e, Junktinių valstybių kongreso, stebėti ten vykstančias diskusijas. Uh, Europos parlamentui atrodo, jog iš tiesų labai šiame kontekste svarbu konsultuotis, bendradarbiauti ir su atitinkamomis tarnybomis jungtinėse valstijose. Pone Kroacija Bilt norėtų trumpai paskalbėti. Ačiū, aš neprašiau pasisakyti, nes paprastai aš svarbių techninių klausimų nekomenduoju tol, kol neperskaintau pranešimo, bet aš labai džiaugiuosi, kad mano kolegos kitose e, parlamento rūmų e, flanguose komentuoja šį dokumentą, e, bet aš galiu pasakyti tai, kas man rūpi. Mes visi kartu Europoje norime sutelkti jėgas ir atkurti pasitikėjimą Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Kažin ar toks požiūris yra teisingas. Mes girdime tokius terminus kaip įsiutis, nepriimtinumas, e, nulis taškų ir dėl viso to yra kalta komisija. Ką mes darysime su Junktinėmis Amerikos valstybėmis? Ką jūs siūlote? Ar mes tapsime Europos Netanyahu? Net Junktinės Amerikos valstijos ir Iranas e, sugeba pasiekti žavų susitarimą. Aišku, kad tai yra vienas žingsnis į priekį, bet du žingsniai atgal. Tačiau tokiu būdu civilizuotame pasaulyje yra atkuriamas pasitikėjimas. Mes naudojamės dialogu, Sofija. Mes kalbame su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Žinote kodėl? Todėl, kad mes nesame pasaulio tribunolas. Mes e, esame partneriai, Junktinė Amerikos valstijų sąjungininkai. Sofija, prašom leisti pasisakyti. Mes e, nekalbame apie visą masinio stebėjimo programą, kuri mus šokiruoja. Mes kalbame apie du konkrečius susitarimus. Kolegos, susitarimai reiškia susitarimą tarp dviejų partnerių. Mes su jais kalbamės. Ir aš nemanau, kad tai, kas yra pasakyta, tai, kas parašta laiške, reiškia, kad dosie bus uždarytas. Kai skaitau laišką, tai matau aiškiai, kad yra susitarta dėl pastangų intensyvinimo, dėl stebėjimo intensyvinimo. Mes susitarėme, kad reikia daugiau bendradarbiauti ir aš nesakau, kad viskas yra išspręsta ir mane tenkina esama padėtis. Aš noriu tik pasakyti, kad mes nesame tribunolas, mes norime atkurti pasitikėjimą žmonėmis ir e, e, duomenų apsaugą užtikrinti. Aš nemanau, kad tai reikštų, kad mes turime visus šmeišti, e, pradėti bartis e, ir peštis. Tai nebūtų žingsnis į priekį. Kaip matot, gerbiamo komisijos narė, šis klausimas labai emocinis. Ir aš manau, kad e, tokių komentarų buvo galima tikėtis. Kaip jau pradžioje sakėme, yra rimtas susirūpinimas, rimta problema dėl NSA ir atsirado didelis, e, didelė pasitikėjimo e, JAV stoka. Todėl turim galvoti, kaip mes galim tą padaryti kartu, vieni kitų išklausydami. Manau, kad svarbu buvo tų nuomonių išklausyti. Prašom komisijos narę dabar atsakyti ir pabandykite pakomentuoti. Comments. Thank you, Madam Chair. Yes. Ačiū pirmininkė, aišku, aš pabandysiu atsakyti į kaip galima didesnį skaičių klausimą. Aš suprantu, kad jūs neturėjote galimybės perskaityti mūsų ataskaitos. Mes norėjome pas jūs ateiti kaip galima greičiau ir aš mielai ateisiu vėliau pas jūs. Ir atsakysiu į kitus klausimus. Komisija visuomet bando, kai tik komitetas kviečia, ateiti į posėdžius. Uh, Taip, kas atsitiko su, e, po to, kai buvo išaiškinta, iš, išaiškėjo, ką e, daro, ko užsima e, nacionalinė saugumo agentūra, visi, aš, jūs, JAV piliečiai, ES piliečiai, visi pasibaisėjo. E, Mm, kai išaiškėjo, kad vykdomas masinis sekimas, kuris tikriausiai daugeliu atveju yra neteisėtas ir labai nemalonus. Tai yra neprimtina ir yra daug procesų, kurie dabar pradėti, kad būtų galima paaiškinti viską, išsiaiškinti ir eiti pirmin. Ir Mes e, pasižiūrėjome į vieną konkretų starimą - teroristinės veiklos finansavimo sėkimo programą. Taip pat daugiau dalykų, pavyzdžiui, paaiški, parengti ataskaitą dėl prietinės vertės tos TFTP, taip pat pasižiūrėti, kaip yra laikomasi susitarimo iš ją pusės ir kas yra daroma dėl keliaivių duomenų e, įrašų ir mes e, turime pavyzdžių apie tai. Taip pat mes e, siekėme pasižiūrėti, kaip galima būtų e, išgauti duomenys Europos Sąjungoje, kokios yra galimybės. Komisija neignoruoja Europos parlamento raginimų, tačiau jūs raginote sustabdyti uh, sustarimo, bet jeigu skaitysite ataskaitą dėl TFTP, e, pamatysite, kad ten parašyta, jog nežiūrint skirtumų dėl to, kaip e, būt, turi būti taikomas sustarimas, reikia atlikti formalias konsultacijas. Jeigu po tų konsultacijų sustarimas nepasiekimas, tai tada sustarimas sustabdomas. Šiaip negalima sustabdyti sustarimo. Aš iškart pradėjau formalias konsultacijas. Ir, uh, nesakėme, kad e, nesustarėme, tai tada eikime gerti kavos. Mes daugybę valandų praleidome tam, kad atsakytume į visus klausimus, kurie keliami dokumente, tačiau komisija nėra policija, mes negalime atlikti tyrimo, negalime atlikti konkretaus tyrimo, mes galime kelti tik klausimus, palaikyti dialogą, tą mes ir darome su savo partneriais. Taip pat esame gavę nemažai atsakymų, išaiškinimų, ir gavome rašytinių patikinimų iš Baltųjų rūmų, iš D departamento, kad jie nenusižengė sutarimų. Tai komisija viskas, ką gali padaryti. Mes neturime įrodymų, kad JAV pažeidė sutarimą, negalime to niekaip įrodyti, išskyrus e, tai, ką matome laikrašiuose, bet to nepakanka, kad galėtume įrodyti, jog buvo pažeistas sutarimas. Taip, to nepakanka ir kaip galite pamatyti iš Davido Kono laiško. Mes siekėme uh, sustiprinti pasitikėjimą, ne tik dėrėdamėsi dėl sutarimo, bet įtraukdami uh, priežiūros institucijas, kad būtų galima užtikrinti daugiau skaidrumo uh, vertinant grėsmės, kad uh, ją pusė, pavyzdžiui, užtikrintų geresnę priežiūrą ir mes toliau seksime, kaip laikomas įgyvenimas šis tarimas e, ir kitą pavasarį grįšime prie to, e, nes turime tam priežasčių. Komisija veda formalias konsultacijas, o visa kolegija priima sprendimą ir šiandien ryte visa kolegija e, nutarė baigti konsultacijas dėl šio konkretaus aspekto. Kitas klausimas. Pasikeimo stiprinimo kokybė. Mes pasiūlėme keletą elementų TFTP. Mūsų nuomonė keletas elementų uh, sus, keltas elementų gali sustiprinti pasitikėjimo stiprinimą PNR srityje, tai yra susijęs su didesniu skaidrumu, e, duomenimis, statistika ir mes e, siekiame perėti prie visiškos eksporto duomenų sistemos ir mes su jumis kalbėsime apie tai ir atsiskaitysime jums. Apskritai mes turime daug daugiau padaryti, nes ne viską mes padarėme. Negalima miegoti ant laurų, mes e, taip pat e, turime galvoti apie Europos piliečius, Europos bendrovės, būtent todėl mes e, dirbame duomenų apsaugos srityje ir tikimės, kad užtikrinsime daugiau aiškumo ir apsauga geresnė piliečiams. Jūs galėsite kreiptis vicepirmininkė Reding, kad jį pateiktų daugiau detalių, nes jį veda darybas, bet aš praeitą savaitę su ją lankiausi JAV ir jis su e, generaliniu prokuroru, kitaip tariant, teisingumo jam ministru e, yra pasirengusi pasiekti sustarimą iki vasaros ir, kaip žinia, prezidentas Obama išreiškė savo nuomonę, tai, kad gali nereiškia, kad turi toks principas taikomas, vyksta daug diskusijų abiejose kongreso e, rūmuose, parlamento rūmuose. E, ir reikia daugiau apribojimų, griežtesnių taisyklių, nes tai susijęs su mūsų apsauga ir mūsų kaip europiečių ir ne Europos piliečių teisė užtikrinti didesnę apsaugą. Dėl išgavimo duomenų. E, SWIFT, jeigu kalbame apie SWIFTą, e, SWIFTą tai kalbame apie masinius duomenys, nes e, jeigu kalbame, negali paskambinti SWIFTui sakyti, noriu informacijos apie Softi Inetvelt pirmiausia, reikia sukurti išgavimo sistemą Europoje. Jeigu galvosime apie tai, taip, tą galime padaryti Bet ar mums to reikia, ar tai motivuota, proporcinga, ar tą galime dabar, pavyzdžiui, kurti Europos Sąjungoje tokią uh, duomenų bazę, aš turiu abejonių, bet paliksiu tai jums ir tarybai, kol kas taryba neišreiškia jokios tvirtos nuomonės. Prieš dviejus metus vyko pirmosios diskusijos ir šis komitetas nepaskyrė jokio pranešėjo, nebuvo gairių, e, jokių pasiūlyta kaip taip toliau, bet egzistuoja įvairios galimybės, komisija atliko poveikio vertinimą, galite susipažinti mūsų svetainėje su juo ir galbūt galite pasiūlyti, e, pavyzdžiui, kitai kadencijai, kitos kadencijos komisija imsis tų darbų, jeigu bus tai pasiūlyta. Pirmininkė, buvo labai daug e, klausimų, Pirm... padėkite man, gal aš pamiršau ką. Aš suprantu, kad jūs neišgirdote visų klausimų, net ir mes iš amerikiečių negavome visų atsakymų diskusijose dėl nacionalinės saugumo agentūros. Taryba galėtų uh, gal geriau pasirodyti savo uh, E, darybose su JAV, bet šiuo metu viskas yra taip, bet tai nereiškia, kad mes e, eisime toliau ir pamiršime kas, tai, kas įvyko, mes e, dirbsime toliau, seksime padėti, atliksime labai um, aiškę stebėseną ir esame pasirengę grįžti pas jūs bet kada. Dėkoju. E, kas dabar yra aišku, mes turime įsiskaityti į ataskaitą, kol kas laiko neturėjome pakankamai ir būtų naudinga pratesti šias diskusijas po keletos savaičių, kai jau būsime perskaitę e, viską ir jūs turite daugiau informacijos ir mes būsime pasirengę tuomet e, galbūt pateikti jums pasiūlymų, kaip atkurti pasitikėjimą, nes uh, Dabar aišku, jog negalime skirti šių klausimų, traktuoti juos skirai, jie yra tarpusavė susiję susiję mm, kadangi dėl, tarp, dėl to, kad kalbam apie JAV ES santykius, bet mes turime turėti laiko kitam sutikimui artimoje ateityje. Ačiū Jums, ačiū visiems. E, dėkuoju visiems, kurie e, laikėtės laiko limito. Ačiū. Dabar reikia pasakyti, kad kitam e, darbos varės klausimui liko šiek tiek mažiau laiko. Tai yra klausimas dėl teisės saugos institucijų pareigūnų mokymo sistemos.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 Okay. Uh, hello. I need to leave a bit earlier, but. Uh, Okay, I will give you the floor. Yes, yeah. so, <laughs> Is there any questions? Sorry, I say, uh, we definitely uh, have to uh, continue. Aš turiu pasakyti, kad mes jau dabar turim tęsti po to, kai svarstėm tokį sudėtingą, kontroversišką klausimą. Ir aš tikiuosi, kad uh, bus uh, paprastesnis uh, klausimas. Europos komisija nusprendė dar kovo mėnesį e, sukurti, e, sukurti e, Europos e, teisės e, teisė saugos, teisės įgyvendinimo mokymo schemą. Buvo stengiamas įtraukti skirtingas agentūras ir aš galiu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad agentūra yra ne tik uh, E, keletas e, agentūrų, e, bet dar daugiau įvairiausių tarnybų šioje salėje. Labai daug po pietų bus kalbėsiančių. Pirmiausia, ponė Matiju, kuri turėjo būti pranešėję Sepo bylos atveju. Jie apgalėstavo, kad negalėjo ateiti. Ir Cepol klausimą mes aptarsime ir uh, Tikimės, kad SEPOL galės būti išlaikytas nepriklausomas nuo Europolo. Europo, uh, e, SEPOL e, dėl mokymo uh, planų uh, yra, su tais mokymo planais yra labai susijusi, bet mes išklausysime kitų agentūrų nuomonių. Galiu pasakyti, kad Libė komitetas buvo labai griežtai nusteikęs prieš bet kokį sujungimą. Ir kiek aš žinau, net ir taryba ir 25 valstybės narės akivaizdžiai pasisakė prieš šį pasiūlymą, tai yra tik vienas aspektas. Kadangi panios Matijų nėra, aš norėčiau paprašyti pono Prybė pirmiausia pasisakyti iš e, Home generalinio direktorato, kiek žinau, jis turi išeiti anksčiau. Ir po to paprašysiu kitų tribūnoje esančių svečių pasisakyti. Ponas Prybė, ačiū ponė pirmininkė, aš pabandysiu kalbėti glaustai, kadangi man skirtas laikas pagal jūsų tvarkaraštį jau baigėsi. Kaip jau sakėte, Europos komisija šiais metais parengė komunikatą dėl Europos teisė saugos mokymo schemos Ir e, šios schemos tikslas pateikti koordinuotą požiūrį į politiką ir užtikrinti e, aukštos kokybės teisės saugos pareigūnų mokymą, kad pagerėtų bendra e, medžiaga, bendra informacija apie policijos e, pasirengimą. Policija dabar jau e, tampa tarptautinę organizacija ir pareigūnų mokymas tampa e, neatskiriama policijos darbo dalis. Mokymai yra e, teikiami ES, teikiami ES lygmenių, turi papildyti jau dabar esamas nacionalinio mokymo sistemas. Pirmiausia, būtų pateikiama informacija, bazinė informacija apie ES priemonės visų, visiems teisės saugos pareigūnams, Taip pat e, mes pateiktume išsame informaciją apie dvišalį bendradarbiavimą, specializuotas ES paėgas, prioritetinės policijos komandas. Ir po to mes kalbėtume apie bendras mokymo priemonės ES policijos operacijoms trečiosiuose šalyse ir galvotume apie kaimininių trečiųjų šalių um, sukauptą patirtį. Komunikate yra labai aiškiai išskirtos keturios e, sritys. Uh, Mes suprantame, kad pirmoji ir antroji mokymų dalis priklauso valstybėms narėjams. E, mes kalbame apie e, e, jų bendradarbiavimo trečiojo ir ketvirtojo dalyse yra kalbama apie tikslinį pareigūnų mokymą derinantis prie ES prioritetų. Komunikate ketvirtoje schemos dalyje yra sakoma, kad mokymas turi būti uh, ES e, civilių misijų biudžeto ir programavimo dalis į trečiasią šalis. Todėl, kai kalbame apie teisės saugos institucijų mokymo planus ir tokių e, misijų iš ankstinį planavimą, mes suprantame, kad e, turėtų būti daugiau daroma veiklos ES lygmenių. Šiandien e, E, mes turime puikią galimybę aptarti šios schemos įgyvendinimą ir pripažinti koordinavimo reikšmę ES lygmenių. Taip pat turime užtikrinti nuoseklų požiūrį ir stengti pastangų, stengtis vengti pastangų dubliavimo ir finansinių išteklių dubliavimo. Europos komisija yra dėkinga SEPOL už tai, kad buvo suorganizuotas toks renginys Tiesą sakant, mes e, atsižvelgėme į rimtas pastangas, kurios buvo dedamos veiksmų plano rengimą, schemos kūrimą. Bendrai reikia pasakyti, kad jau atėjo laikas pradėti renkti schemas. E, praėjusio metų kovo mėnesį priimtas komunikatas dėl SEPOL E, bus e, pagrindinis dokumentas e, organizuojant teisėsaugos institucijų darbuotojų mokymo schemas. Įvairios agentūros ir kitos interesuotos institucijos dalyvaus. Dėl biudžeto stokos akivaizdu, kad kai kurie terminai nustatyti kovo mėnesio komunikate nebus įgyvendyti, tačiau mes džiaugiamės, kad uh, SEPOL bus patvirtintas kaip šios, e, šio mechanizmo įgyvendimo pagrindinė organizacija. Galiausiai, ponė pirmininkė, aš galiu pasakyti, kad mes su jumis ir toliau labai aktyviai diskutuosime apie SEPOL. Ir mes savo ruoštų pastaraisiais mėnesiais šiek tiek apgailestavome, kad tokiuose diskusijose mes e, kartais nevertinome esmės. Ir manau, kad dabar būtų pats laikas pagalvoti apie tai, koks būtų Europos Sąjungos e, matmuo mokymuose. Žinoma, turime išlaikyti subsidiarumo dvasę, policininkų rengimo pagrindai bus kuriami nacionalinių valstybių narių lygmenių, net regionų lygmenių valstybėse narėse. Ačiū pirmininkė. Ačiū, aš manau, kad mes visi sutinkame, kad teisės saugos institucijų darbuotojų mokymas yra labai svarbus ir tuo požiūriu nieko nesiskiriame. Dabar iš Sepol kalbės ponas Šiaudel. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jūs pakvietėte Sepol į šį svarbų renginį, pasidalinti mintimis apie Europos teisės saugos pareigūnų mokymo sistemą. Aš norėčiau stalti keletą esminių dalykų. Pirmiausia, apie Sepol struktūrą, veiks, veikimą, patį modelį, taip pat bendras pastabas apie e, pareigūnų mokymo sistemos tolesnę e, veiklą ateityje ir pačios sistemos e, E, funkcijas vairiais lygmenimis. Pirmiausia, e, pagrindinė informacija apie patį veiklos modelį. Kaip žinote, viskas yra pagrįsta visų politi, policijos pareigūnų institucijų, policijos tarnybų bendradarbiavimų Europoje. Mes galime sutelkti visas kompetencijas visoje Europoje ir kita vertus mes galime e, teikti tiesioginę paramą partneriams visose valstybėse narėse, kad jie galėtų toliau plėtoti savo e, operatyvinius gebėjimus. Mes taip pat stengiamės glaudžiai bendradarbiauti su visomis ES agentūromis, pavyzdžiui, Europolu, Frontexu, jų, e, e, ES e, e teisėjų e, tinklu ir taip pat. E, E, visų tų agentūrų pagrindiniai gebėjimai, jie buvo e, mobilizuoti e, atitinkamai stiprinant tą pareigūnų mokymo sistemą. Ir mes taip pat stipriname bendradarbiavimą su pagrindinių teisų agentūra, kadangi pagrindinės teisės yra labai svarbus elementas e, taikant šią sistemą ir reikėtų neužmiršti ir kitų agentūrų, kurios e, prisideda prie bendro, e, didelio ben, tokio gilaus bendradarbiavimo, kaip EMCA ir, ir kitos, ir mes tikrai puikiai bendradarbiaujame. Taip pat mes tengiamės veikti spragą tarp e, politikos ir praktikos ir tarp e, e, mokslo ir teisės taikymo, konkretaus taikymo praktikoje. Reikia įgalinti pareigūnus atitinkamai taikyti ir vairius reglamentuojančius nuostatas ir teisės aktus savo praktikoje. Dėl pačio verslo modelio mes e, įtraukiame įvairiausius interesuotus subjektus, agentūrų atstovus ir kitus suinteresuotos e, organizacijas e, įvairiose mūsų darbo stadijose ir taip pat vertiname pareigūnų mokymo poreikius ir atsižvelgdami į ES dabartinius politinius prioritetus. Maždaug 40 procentų mūsų mokymo sistemos poreikių yra sutelkta būtent į tos e, politikos, e, e, konkrečių politinių sprendimų taikymą praktikoje. E, kaip jau sakiau, mes labai e, plačiai bendradarbiavome su įvairiomis e, agentūromis visose valstybėse narėse ir mes vykdome įvairias konferencijas, seminarus, taikome policijos pareigūnų mainų programas ir stipriname valstybių narių atitinkamus mokymo pajėgumus Ir e, mūsų sistemoje dirba, daug, e, e, dalyvauja daugiau kaip 7 tūkstančiai asmenų. Mes taip pat stipriname partnerystę su vakarų Balkanų valstybė, valstybėmis. E, SEPOL tinklas užima, e, atlieka tikrai labai svarbu vaidmenį, e, stiprinant tos mokymo pajėgumus visoje Europoje, kalbant apie teisės, kur, teisės, te, teisės taikymą praktikoje Europos Sąjungoje. Mūsų veikla čia atlieka tikrai esminį vaidmenį. Ir, ir, ir mes per šią sistemą galime geriau pažinti vieni kitus ir tai yra tikrai labai vertingas indėlis, kuriant e, abipusį pasitikėjimą ir kuriant tą e, teisės taikymo e, kultūrą. Artimiausiais mėnesiais reik, bus, bus priimti konkretų sprendimai dėl Mm, tolesnių veiksmų po Stokholmo programos įgyvendinimo. Ir mes manome, kad e, e, mūsų programa, tai yra Europos teisėskos pareigūnų mokymo sistema, yra e, labai puikus pagrindas tiems tolesniems veiksmams. Ateityje dėja teks dirbti su mažesniais ištekliais ir manome, kad labai svarbus žingsnis šiame kontekste yra geriau sustelkti į visų mūsų veiksmų visose srityse kokybę. Pavyzdžiui, mes manome, kad ateities ateityje mums reikės daugiau dėmesio sutelkti į e, mokymo konkrečius planus, sertifikavimą, kvalifikacijos patvirtinimą. Taip pat manome apie trin, trenerių, tai yra mokytojų, e, moky, mokymus atliekančių asmenų e, vertinimą ir mums reikia atitinka, nu, nu, numatyti ir duomenų bazės tokiems mokytojams plėtojimą, taip pat reikia išsiaiškinti, ar pas, ar savo mokymais pasiekėme tiksai, tikrai tą tikslinę grupę, kurios norime. Šiuo metu situacija yra nebloga, tačiau turint omenyje ateities mažesnius išteklius, mums reikės labiau konkretizuoti savo tikslinę grupę. Uh, Ir, e, ir aišku, efektyviau valdyti tuos e, ribotus išteklius. Ir e, taip pat labai svarbus ateityje bus ir e, mokymo, svarbi mokymo aplinka e, skaitmeninėje erdvėje. Ir tai bus labai svarbus mūsų tolesnio darbo elementas. Kaip buvo minėta, pono Priebo, mes padedame komisijai e, tai, e, e iš, aiškinantis, e, kokios yra, kokia yra kokios yra e, tokios sistemos taikymo galimybės ir, aišku, e, šios sistemos veikimo principai čia yra labai svarbus, jos būtinai vertinti. Ir mes manome, kad e, čia yra labai aiški atsakomybės pasiskirstimo struktūra tiek regionų, tiek nacionalinių, tiek ir ES lygių. Yra labai svarbus subsidiarumo principo taikymas. Ir kai kalbame apie agentūrų vaidmenį, manome, kad mes kuriame papildomų paskatų tolesniai sinergijai ir manome, kad šioms sistemos, koordinavimo sistemos stiprinimas yra labai svarbus, tačiau jisai taip pat e, turi dar daugiau e, sinergijos kūrimo potencialo. E, E, mobilizuojant įvairius išteklius, o kalbant apie šios sistemos e, e, išorės matmenį, manome, jog policijos misijų, pasirinkimo toms misijoms ir taip pat Europos turimų išteklių koordinavimas yra labai svarbus, siekiant mobilizuoti visas turimas pastangas ne tik nacionaliniu, bet ir ES lygmeniu. Kaip jau minėjau, mes manome, jog CEPOL yra pasiryžusi atlikti esminį vaidmenį, e, atliekant pareigūnų mokymą tiek dabar, tiek ir ateityje. Ačiū. Labai ačiū. Dabar norėčiau e, suteikti žodį ponui Borobio Leon, kuris yra iš Ispanijos. Labai prašyčiau nekalbėti ilgiau kaip penkių minučių, tai penkias minutės, kad galėtume dar padiskutuoti po to. Labai ačiū gerbiamą pirmininkę. Ačiū už e, pakvietimą, ačiū Sepolui už tai, kad man suteikė tokią galimybę e, išsakyti e, požiūrį, kurie, e, kuris atspindi nacionalinio e, mokymo centro e, poziciją aš trumpai pakalbėsiu ir norėčiau pristatyti Jums tokią nedidelę viziją apie policijos mokymo centrus e, valstybėje narėje. Aš pažįstu ispanišką modelį, taigi Jums norėčiau jį pristatyti. Keturis, penkis dalykus norėčiau Jums pristatyti apie Ispanijos sistemą kaip užtikrinamas saugumas valstybėje, ką daro policija, civilinė gvardija. Mes turime dvi struktūras, dvi nacionalinė policija ir gvardija, civilinė gvardija, kokios yra, kokie yra mūsų poreikiai kad galėtume gyvendinti nacionalinėse valstybių narių centruose mokymo ES sistemą. Štai matote tokį atspindį, koks yra policijos modelis Ispanijoje. E, yra tam tikra ypatybė, yra įvairių policijos e, padalinių, nors yra ir daug e, panašumų su kitomis valstybėmis narėmis ES mes turime Tūkstančiui piliečių tenka 5,2 policininko. Iš viso yra maždaug 25 tūkstančiai valstybės policijos pareigūnų Ispanijoje. E, pagrindinės struktūros yra Guardia Civil ir nacionalinė policija. Taip pat E, bendradarbiaujame su kitomis policijos pareigomis autonominiuose regionuose. Kaip sakiau, 155 tūkstančiai yra valstybės policijos pareigūnų, yra Gvardija Civil ir nacional, tai yra Gvardija Civil nacionalinės policijos pareigos. Jeigu žiūrėsime į mokymo sistemą, tai tikrai jis susijusi su daugeliu policijos pareigūnų principas, kurios taikome lygybė, nuopelnai, skaidrumas, gebėjimai atrenkant policininkus ir dar vieną galimybę numatom jiems tai dalyvauti mokymuose. Norėčiau pristatyti svarbiausius policijos mokymo principus. Mes Turime e, ministrų kabineto patvirtintas e, gairias, taip pat e, gynybos vidaus reikalų švietimo ministrų patvirtintas gairias, švietimo ministerija apibrėžia turinį ir taip pat yra švietimo ir mokymo departamento vadovybė, kuri su konkretesniais dalykais susijusi. Turime akademijas, kuriuose rengiami policijos pareigūnai Elektroninio mokymo sistemos galioja taip pat. Turime specialiai, speci, žmonės, kurie specializuojasi e, policininkų mokymuose, yra kitų struktūrų, kitų, kurios e, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, taip pat teikia mokymo e, paslaugas policijai. Pažiūrėsime į struktūrą mokymo sistemos, tai pamatysime, kad yra specializacijos e, ir taip pat e, aukštojo mokslo e, sistemoje vyksta mokymas, yra ir specializuotas mokymas. Ir specializuotos studijos policijos veiklos rytyje. mokymas yra integruotas Europos e, švietimo e, erdvę, mes sekame, laikomės Bolonijos principų, e, gvardijos civil leitenantas turės apie 380 kreditų bus e, baigęs e, atitinkamą mokymo instituciją, taip pat užtikrintas specializuotas mokymas e, karjerai plėtojantis, taip pat matote, kad galima dalyvauti mokymuose pagal kategorijas Nacionalinės policijos pajėgos yra apmokomas atsižvelgiant į aukštojo mokymo sistemą Europoje. Policijos pareigūnas e, gali e, mokytis ir įgyti magistro laipsnį. E, magistro laipsnį įgyti reikia mokytis dviejus metus ir Ispanijoje universitete. Galima įgyti tą laipsnį Salamankos konkrečiai universitete. matote policininkų mokymo centrus, tai yra meistriškumo kompetencijos centrai. Jie yra e, akredituoti tie centrai, kaip ir e, kitose valstybėse narėse tinka mm, ISO standartus ir CEPOL taip pat tai užtikrina mokymų kokybę. E, dabar norėčiau jūsų kai ko paklausti, ar egzistuoja ramščiai, kad būtų galima veiksmingai užtikrinti mokymus nacionalinių lygmenių. Taip, egzistuoja tokie ramščiai pagrindas, nes šis e, mokymas atitinka Europos aukštojo mokslo sistemą, principus, specializuotas mokymas vyksta ir labai nesunkiai būtų galima e, įderin, priderinti naujus e, elementus Europinėje sistemoje, įvesti juos į mūsų nacionalinę sistemą. Kokie yra mūsų poreikiai? Mes e, juos vertindami pasitelkime CEPOL tinklus bet mums reikia taip pat ir tam tikrų išteklių ir paramos įvairiais lygmenimis prižiūrint Europos komisijai ir kitoms agentūroms. Ačiū. But since uh, Mr. Liebe has to leave, uh... Ponas, uh, vienas iš mūsų svečių, tai yra ponas Prybė, uh, turi greitai išeiti. Ar turime jam kokiu nors konkrečiu konkrečių klausimų. Norėčiau Frontexo ir Europolo atstovų ateiti į priekį, atsėsti šalia mūsų, o kolegų tuo tarpu klausiu, ar turite klausimų ponui Prybei. Pone Brons, e, tik trumpai vieną klausimą ponui Prybei pateikite. Pabandysiu trumpai. Gal E, kitie, dalimis klausiu skirtingų kalbėtojų. Noriu paklausti, kas e, apmokomi ES valstybių narių policininkai, trečių galbūt šalių policininkai, Europolo nariai, kas tai yra aukš, e, vadovaujantis policijos pareigūnai, kiti ar pareigūnai dirbantis e, ties sienomis, e, kokios e, nusikaltimų kategorijos svarbiausios, kokių įgūdžių mokoma. Ar pavyzdžiui tyrimo veikla, ar esminiai teisės dalykai yra pristatomi per mokymus. Tai gal tiek, nes kiti klausimai gal nesusijęs su pono, pono privės kompetencija. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau jūsų paklausti kai ko. Jums labai sudėtinga įspręsti tą sujungimo klausimą dviejų institucijų. Kiek žinome, komisija norėjo sutaupyti lėšų ir neaišku, ar tikrai taip gali būti padaryta ir prieš maždaug mėnesį sužinome, kad Strasbūro universitetas e, įkūrė specialią mokyklą Europinę mokyti policijos pareigūnams. Komisija 90 procentų finansuoja uh, Uh, jos veikla tai yra, jo veikla tai yra apie milijoną eurų. Ponas Šrioder sakė, kad uh, poreikių nustatymo ir galimybių egzistuojančių įvertinimo sistema neleidžia visko labai gerai įvertinti ir vyksta kiti procesai uh, ir atsiranda daugiau mokymo įstaigų. Aš visiškai suprantu komisijos požiūrį, kaip jūs, ką galite pasakyti. Labai ačiū. Šiandien tikrai sudėtinga diena, laiko daug neturime. Ponas Bronksas kalbėjo apie daugelį dalykų, kurie net visiškai susijęs su mano kompetencija, bet jūsų klausimai yra svarbus, tačiau ne viskas yra susijęs su mano veikla. ES teisės saugos pareigūnų e, mokymo sistema susijusi su valstybių narių teisės saugos pareigūnais, net ir Europolas, tai yra valstybių narių teisės saugos pareigūnai, kurie yra siunčiami į Europolą. E, teisės saugos e, mokymų kategorijos tai yra susijęs su uh, keturiomis kryptimis, kurias aš bandžiau jums trumpai pristatyti. Mes nenorime apsiriboti savo mokymo sistemai tik tai tais teisės saugos pareigūnais, kurie, supaprastintai kalbant, veikia tarptautiniu mastu. Bet tai yra vienas iš prioritetų, viena iš krypčių vis daugiau teisės saugos pareigūnų atsiranda tokiuose situacijose, kai turi dirbti e, kitoje šalyje, prie Vokietijos, Niderlandų, e, Belgijos sienos, bet e, neturėtume apsiriboti tik tai tokiais pareigūnais. Nemanau, kad mokymai turi apsiriboti tik tai sekimo arba tyrimo technika. Aš bandžiau paaiškinti, kad pirmoji kryptis yra, jeigu įmanoma, užtikrinti, kad visi teisės saugus pareigūnai kažkada veiktų taip, kad jų veiklą, e, kaip galima plačiau reglamentuoti Europos Sąjungos politiką, principai. Ir Europolas ar kitos agentūros turėtų e, prisidėti prie to e, Europol pasiūlymai yra vienas iš tokių klausimų keliamų, kaip žinia, nacionalinės vietos policijos pajėgos e, nori žinoti, kok, turi žinoti, kokias gali pateikti paslaugas Europolas. Nes vis skirtingose valstybėse narėse, regionuose tai yra užtikrinama skirtingai. Ir tai turėtų būti siejama su mūsų sistema, bet e, kol kas mes dar neturėtume, negalėtume to pasakyti ir kodėl reikėtų pasakyti, kad yra taip ar taip. Mes kai ką bandėme padaryti ir mums pavyko būtent apibriežti keturias rytis e, tam tikrų aspektų, kurie yra aukščiau negu nacionaliniai aspektai mokymo srityje teisės saugos pareigūnų dėl kito klausimo man parašė, kad vyksta e, dvi, jau dviejų metai projektas susijęs su mokymu, bet tai nesusijęs su mokymo sistema ar akademija. E, vėliau, kada nors jums pateiksime informacijos daugiau apie šį konkretų projektą. Ir galbūt būtų šiek tiek prieštaringa, e, bandant taupyti, e, plėtoti šią mokymo sistemą teisėsaugos pareigūnams ir agentūrai mažinamas finansavimas. Dėl to mes labai ieškome sprendimų, pavyzdžiui, kokiu būdu taupiausiai būtų galima užtikrinti mokymus, kaip ir sakiau pradžioje, pakartosiu svarbiausia, užsitikrinti supratimą dėl politinės krypties, e, užtikrinant e, teisės savus pareigūnų mokymą, o paskui ieškoti geriausių būdų, kaip tai e, padaryti. Mes labai daug apie tai kalbėjome, buvo iškilę labai daug temų ir Europos projektas visai yra patrauklus, jei būtų galima plėtoti srityje, kur švietimas, pareigūnų mentalitetas, aš nekritikuoju, bet konstatuoju faktą. Uh, kartais yra mąstymas nukreiptas į vidų ir reikia jį praplėsti, būtent reikėtų užtikrinti tą bendrumą ir platesnį požiūrį. Labai ačiū, kaip jau sakiau, mes visiškai sutinkame, kad teisėje saugai šis klausimas labai svarbus. Gal galėtumėm dabar e, pereiti prie kitų darbo atvarpės klausimų ir paprašysiu e, visų trijų e, tribūnos svečių dabar pateikti savo prisistatymus, o po to e, galėtume padiskutuoti. Dėkoju visiems, kurie kalbėjo. Ačiū už jūsų mintis. Nu, nu, greitai. No, first, uh, thank you for coming here. Uh, I would, first, I would like... Labai ačiū, dėkui, kad atėjot. Pirmiausia, paprašysiu pono Wernhelm iš Frontex organizacijos pasisakyti. Jeigu tiltumėt į penkias minutės, būtų labai gerai, tada liktų laiko trumpai diskusijai pabaigoje. Thank you, thank you very much, Ms. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau trumpai Jums pristatyti Europos e, sektorinės kvalifikacijos bazė sienų apsaugai ir kaip tai yra susiję su Europos teisės saugos darbuotojų mokymo schema. Frontexui yra suteiktas labai aiškus e, mandatas. Jis turi mokyti e, teisės saugos institucijų darbuotojus dirbančius sienos E, kontrolės srityje. Tai buvo patvirtinta Europos tarybos tamperėje. Buvo sakoma, kad išorės sienos turi būti kontroliuojamos specializuotų mokymo profesionalų. Be to, taip yra parašyta ir mūsų mandate. Yra sakoma, kad Frontex turi padėti valstybėms narėms renkti nacionalinius pasieniečius, įskaitant ir bendrų mokymo standartų nustatymą. E, vadovaujantis tarybos išvadomis, e, taip pat ir Stoholmo programa ir vidaus saugumo strategija Europos Sąjungai, taip pat ir Balonės ir Kopenhagos procesais. Balonės procesas yra skiriamas akademiniam mokymui, o Kopenhagos labiau profesiniam mokymui. Visi sutelkėme dėmesį į e, bendrų standartų suderinimą, skaidrumą, mobilumą ir kokybės užtikrinimą. Turbūt žinote, Europos kvalifikacijų bazė mokymuisi visą gyvenimą, vadinamasis e, IQF yra pagrindinė priemonė, kuri leidžia užtikrinti e, standartų e, vienodumą, kvalifikacijų pripažinimą ES ir mobilumą. 2008 metais buvo dėl jo susitarta ir dabar yra nustatyti bendri standartai. EQF ir SQF yra viso, mokymosi visą gyvenimą politikos taikomos ES rezultatas. Kiekviena valstybė narė turi arba kūrė nacionalinės kvalifikacijų bazės NQF ir tai yra nacionalinė EQF adaptacija. EQF e, yra tarsi um, perkelimo, e, standartų perkelimo priemonė. Visi NQF yra uh, pagristi Europos kvalifikacijų baze EQF jau yra sukurta visa eilė nacionalinių SQF architektūroje, versle, teisėje, tačiau SQF pasieniečiams atsiranda naujai. Pirmą kartą ji bus sukurta teisės saugos specialistų rengimo e, srityje. SQF pasieniečiams pripažįsta, kad egzistuoja e, e, speciali e, sienos apsaugos pareigūnų mokymo sistema. E, mes e, joje yra sutelkiamas griežtai dėmesys į pasienio kontrolės poreikius, apie e, pasieniečių uždavinius Europoje ir e, jie yra atskiriami nuo kitų e, pareigybių teisės saugos srityje. Mes suprantame, kad SQF ir EQF bei NKF šiek tiek dubliuojasi ir jos turi greta specifikos ir bendrų ypatybių. Kaip jau sakiau, SQF nustato bendrus standartus pasieniečių rengimui ir yra nustatyta bendra mokymo programa. SQF e, sukuria mokymo bendradarbiavimą e, E, Europos teisės saugos pareigūnams ir yra aiškiai apibrėžamas kiekvienos agentūros mandatas. SQF užtikrina Bolonės Kopenhagos procesų įgyvendinimą skirtingose e, veiklos rytise, bet to yra sukūriamas bendradarbiavimo ir sinergijos galimybės. SQS specializuotos kvalifikacijos sistemos leidžia sukurti ES mechanizmo e, apibrėžianti teisės saugos pareigūnų mokymo schemas. Tai yra prielaida leidžianti koordinuoti sistemą ir išvengti dubliavimuose. Esmė yra ta, kad Europos teisės saugos pareigūnų mokymo sistemos e, tikslai ir uždaviniai yra daugmaž tokie patys, kaip ir uh, Europos e, specialios kvalifikacijos e, bazės e, pasieniečiams. Aš galiu pasakyti, kad SQF išplaukia iš labai ilgų dėrybų. Ir ilgą laiką E, buvo vertinamos skirtingos pareigybės, e, jų e, atsakomybės mastas ir iš to išplaukė mokymosi programos ir tolesni reikalavimai akreditavimui, autorizavimui ir panašiai. Galutinis rezultatas yra pats svarbiausias. Esku. Aš. Kontekstas. Frontex sistemoje e, pritaikius SQF mes e, pasitelkėme ir nacionalinius ekspertus, organizavome mokymo kursus, e, stengiamės padėti įgyvendinti teisės saugos pareigūnų mokymo sistemą. Tai yra būtina, nes ji yra pritaikyta visiems teisės saugos institucijų darbuotojams dirbantiems pasienio kontrolės srityje visoje Europos Sąjungoje. Frontex labai žiaukliai prisidėjo prie uh, Europos teisės saugos pareigūnų mokymo sistemos sėkmingo įgyvendinimo buvo sukurta sektorinė kvalifikacijos bazė pasieniečiams. Mes pripažįstame SQF metodikos tinkamumą ir pateikėme jį kaip pavyzdį kitoms agentūroms. Pone pirmininkė, Norėčiau užbaigti savo pasisakymą pasakydamas, kad SQF pasieniečiams iš tiesų yra labai e, stiprus indėlis į bendrą teisės saugos pareigūnų mokymo mechanizmą. Dėkoju. Dabar norėčiau paprašyti ponios Inginger imtis, tarti žodį. Dabar suteikėme žodį jums penkiom minutėm. Ačiū. Aš esu iš pagrindinių teisų agentūros ir akivaizdu, kad e, tai, ką mes darome, tai yra tarsi velnio advokato vaidmuo. E, mes ištikriname e, e, tinklą teisėsagos pareigūnų agentūrų, užtikriname mokymę, pirmiausia, žmogaus teisų apsaugos srityje Mes renkame taip pat ir duomenis, e, kurie gali e, teisingumo vidaus reikalų agentūroms rasti atsakymus e, dėl pagrindinių teisių, pavyzdžiui, Prekyba žmonėmis tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, e, su kuriais turi e, agentūros veikiančios e, teisingumo vidaus reikalos, reikalų srityje, o mes, pagrindinių teisų agentūra, pavyzdžiui, siekiame pateikti daugiau informacijos, kuris stiprina aukos ar nukentėjusio perspektyvą. Tai toks trumpas, nedidelis pavyzdys. Mes taip pat uh, bandome e, pateikti analizę apie pagrindinės teisės ir padėti integruojant pagrindinės teisės tam tikroje e, teisingumo vidaus reikalų agentūrų e, veikloje. Komisija yra paskelbusi komunikatą dėl teisėsaugos pareigūnų mokymo sistemos ir pagrindinės teisės yra vienas iš svarbiausių dalykų ir kalbam apie tai, kad reikia užtikrinti, e, suteikti pagrindinės žinias apie tas e, teisės. Mes negalime kalbėti apie e, pagrindinių teisių užtikrinimą be mokymo, nes policininkams reikia suteikti informaciją, suteikti kvalifikaciją, kad jie galėtų profesionaliai dirbti ir vadovautis e, žmogaus teisų pagrindinių principais. Mūsų agentūra yra surinkusi nemažai informacijos, kuri aktuali teisės saugos e, institucijoms ir teisės saugos mokymo institucijoms dėl, pavyzdžiui, diskriminacijos, atliekant uh, E, patikra asmens antisemitizmas, e, neapykant LGBT atveju. Ir mes atlikę tyrimus e, nustatėme, kad policijai ne visos aukos, ne visi nukentėję praneša apie pažeidimus ir dėl to labai svarbu, kad atliekant teisės saus pareigūnų mokymą reikėtų į tuos dalykus įtraukti. Labai dažnai žmonės nepraneša policiją apie mm, blogą elgesį, nederamą elgesį su jais dėl to, kad nepasitikė policija. Ir dažnai bijo, kad policija taip pat neteisingai su jais elgsis. Aš nenorėčiau dabar nieko kaip sėti savo kalbos e, su pasitikėjimo priemonėmis, bet manau, kad vis tik tai reikėtų pasakyti, jog labai svarbu, kad policija um, užtikrintų, kad, e, rei, kad bus pasitikėjimas tarp jos pajėgų ir visų uh, visuomenės atstovų. Tai labai svarbu, nes tai ne paprastai reikšminga, kuriant organizacijos kultūrą. Uh, E, kuri būtų skaidri, atskaitinga ir pagrista pagrindinėmis teisėmis. Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti ponę Mankę, e, Europol atstovę, kuri taip pat e, penkias minutės pasisakys. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už galimybę lankytis parlamente. Dėkoju Sepolui už šį renginį ir taip pat komitetui. Dabar norėčiau uh, akcentuoti, kaip puikiai mes dirbame kartu su SEPOL mokymų srityje. Taip pat norėčiau pristatyti jums ir Europolo perspektyvą. Europ Interpole mes labai dažnai matome prašymus valstybių narių uh, užtikrinti mokymą operacinėje srityje, pavyzdžiui, dėl teisės saugos dalykų, e, nusikaltimo analizės dalykų ir valstybės uh, narės, jų atstovai atvyksta pas mus ir dėkojame Sepolui, kad leido mums dalyvauti uh, mokymo poreikių vertinimo projekte Svarbiausia užtikrinti struktūrizuotą požiūrį, e, užtikrinant, vykdant mokymus, nes taip užtikrinsime veiksmingumą. Taip pat manome, kad teisės saugos mokymo sistema prisidės keičiantis informaciją, dėgiant bendrus teisės saugos standartus ES. Taip pat manome, kad teisės saugos pareigūnų mokymo sistema stiprins žinias, įgūdžius, kurių reikia Europos teisės saugos pareigūnams e, sprendžiant tarptautinius nusikaltimus ir kad jie galės tokiu būdu dirbti veiksmingiau. Taip pat norėtume išreikšti pritaikymą pritarimą tai minčiai, kad SEPOL turėtų būti pagrindinis koordinatorius ir vykdytojas e, Teisės saugos pareigūnų mokymo sistemoje. Tai labai svarbi mokymų sistemos dalis. E, kalbėjo e, pona Šiuter apie tai, kaip svarbu bendarbiauti su akademijomis, o SEPOL Europolas taip pat e, sutelkė kompetenciją, kurią turi agentūros dirbančios teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Mes e, su SEPOL e, dirbame kartu, siūlome kursus įvairius, pavyzdžiui, nusikaltimo analizės srityje ir konkrečiose srityse, kaip kad pavyzdžiui kibernetiniai nusikaltimai. mums bendradarbiaujant išplėtojame geriausios praktikos pavyzdžius, e, standartus, parengėme mokytojų mokymo kursus, kad paskui apmokyti žmonės galėtų valstybėse narėse e, savo kolegas, savo kalbą apmokyti elektroninio mokymo e, modulius, elektroninę mokymo programą parengėme, taip pat kviečiame lektorius, profesionalus, kad e, teisės saugos pareigūnų mokymo sistema veiktų sėkmingai. Dar e, noriu pasakyti, kad mūsų nuomonė šio laikiniai mokymo metodai vaidins svarbu vaidmenį, mes galėsime susiekti su didesniu skaičiumi pareigūnų ir e, plėtosime, stiprinsime Europos teisės saugos kultūrą. Ačiū. Esu tikra, kad mums pavyko susidaryti konkretesnį vaizdą apie šį tikrai labai, e, labai platų e, su SEPOL ir su apskritai visa sistema susijusią vaizdą. Nežinau, ar yra e, narių norinčių užduoti klausimų. Jeigu ne, nes jų nedaug, aš norėčiau užduoti trumpą klausimą. Ponui Vienelm, nežinau ar teisingai ištariau jūsų pavardę. Jūs kalbėjote apie Europos e, ombudsmeno specialią ataskaitą dėl to, kaip Frontexas e, vertina, e, kaip tvarko individualius e, prieglopščio prašytojų prašymus, kurie atkeliauja iš, iš į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių. Ir yra tam tikro susirūpinimo dėl to, kad Frontexas kartais atmeta tuos prašymus dėl skundus, e, kad, kadangi e, e, pagrįsdami tuo, kad e, tokie prašymai yra nepagristi dėl tam tikrų e, teisinių dalykų ir dėl to šis klausimas buvo perduotas ombudsmenui. Pane pirmininkė, aš nežinau, ar esu tinkamas asmuo atsakyti šį klausimą. Aš žinau apie šią situaciją, tačiau nelabai galiu atsakyti jums. Pirmininkė, na, aš norėjau tai paminėti, galbūt jūs galite atsakyti. Ačiū. Tokia, įterpsiu tokią pastabą. Aš esu e, Frontexo tam tikro forumo e, narė. Ir tai yra e, nauja struktūra susijusi su naujoju Frontexo reglamentu, siekiant užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą. Ir kalbant ir apie struktūros veikimą, ir apie sistemos veikimą, ir be abejo yra kalbama ir apie tas individualius skundus. E, Aš noriu, kad jūs žinotumėte, kad mes, bendratarbiaudami su pilietinės visuomenės organizacijomis ir tokiamis e, tarptautinėms organizacijomis kaip taryb, Europos taryba, mes e, jau vienerius metus bendradarbiaujame su Frontexu, kad sukurtume tam tikrą stebėsenos, pagrindinių teisų stebėsenos mechanizmą įskaitant ir galimus e, atskiruos menų skundus, kurie galėtų atsirasti vykdant bendrasias jungtinės Frontex operacijas. Aš tiesiog norėjau suteikti tokios papildomos informacijos. Ir, e, bendradarb... ir tose diskusijose su ombudsmeno, e, ombudsmeno e, institucija šis klausimas iš, iškyla dažniausiai tokių skundų potencialas egzistuoja vykdant būtent Frontexo kontekste vykstančias operacijas, ne tiek nacionalinės, kiek Frontexo. Na, bet manau, kad tai yra tikrai svarstytinas klausimas. Kolega norėtų užduoti klausimą. Kalbėtas neįsijungęs mikrofono. So,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 I think, uh... Ačiū. Man atrodo, kad jūs pats ir atsakėte tą klausimą. The fact is that uh, the full respect of fundamental... Ponas Verndžel, uh, faktas yra tas, kad visapusiškas žmogaus teisų laikymasis yra numatytas uh, labai išsamei uh, visoje Frontex veikloje, įskaitant ir mokymus. Nepriklausomai nuo to, apie kokį lygmenį kalbame, uh, E, pagrindinių teisių laikymasis visuomet tai yra įtraukiamas. Mes e, ką tik kalbėjome apie pasieniečių e, profesinį mokymą. Čia pagrindinės teisės yra užima labai svarbu vaidmenį. Kaip jau anksčiau pasakyta, yra įsteigta pagrindinių teisų pareigūno pozicija Ir tai tik patvirtina, kad mes apie tas problemas žinome ir nors visuomet yra siekiama pusiausviras tarp saugumo ir pagrindinių teisių, mes, e, mano nuomonė, sugebame rasti teisingą išeitį. Much. Labai ačiū. Taigi, matau, kad daugiau nėra nei klausimų, nei komentarų. Visiems, kurie dalyvavo, labai ačiū. Ir pirmoje e, diskusijų dalyje ir antroje Labai ačiū, kad leidote suprasti, apie ką mes čia kalbame. Aš esu tikra, kad tokios diskusijos toliau tęs.